Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Na, o dabar pradėsime balsuoti. Ar tu į pranešimas? Vardinis balsavimas, prašome pradėti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau Kaspari pranešimas, taip pat vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Taip pat patvirtinta. Ujhelį pranešimas, taip pat vardinis balsavimas. Pradedame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Andersen pranešimas. 95 pakeitimas. Kas už, kas prieš. 96. Prašau, susilaikė. Atmesta. 95 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. 95 pakeitimas, sako pirmininkas. Ir vardinis balsavimas, kuris dabar ką tik baigėsi. Taip, kiek suprantu, buvo kažkokių problemų, ne visi girdėjo, kad buvo paskelbtas vertimas. Dabar kartosime balsavimą dėl 95-ojo pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tai reiškia, kad baigėsi pirmojo svarstymo procedūra. Toliau Lundgren pranešimas, 41 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Taip pat baigėsi pirmojo svarstymo procedūra. Toliau Grostet pranešimas. Balsuojame dėl sprendimo, pramonės tyrimų ir energetikos komiteto sprendimo, pradėti dėrybas remiantis ponios Grostet pranešimu. Dėrybos dėl pramoninės gynybos ryties plėtros. Ar norėtų kas nors pasisakyti už šį? Ši sprendimą, tad jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį ponui Biutikofer, kuris kalbės prieš tokį sprendimą. Ačiū pirmininkė, trumpai. Mes manome, kad šis sprendimas turi būti priimtas, nes mūsų bendryje jis yra svarbus. Mes esame už tai, kad ES galėtų daryti ir veikti daugiau mūsų bendro saugumo labui. Tai reiškia, kad mes turime bend, siekti bendros pramonės bendros gynybinės pramonės. Tačiau tai, kas čia siūloma, yra tiesiog praleista proga tokiu būdu mes nesumažinsime tų 28 skirtingų sistemų ir nesumažinsime skirtingų valstybių atskirai išleidžiamų lėšų, nepadidinsime mūsų gynybinio efektyvumo. Tų tikslų, kurių mes siekiame, mes šiuo sprendimu nepasieksime to mes, todėl mes ir kritikuojame šį sprendimą. Mums nereikia daugiau pinigų gynybai, mums reikia efektyvesnės, efektyvesnio jų panaudojimo, nereikia daugiau gamybinių pajėgumų, nes tai tik tai didina ginklų eksportą. Pirmininkas, dėkojame ponui Biutikofer. Jūs balsuojate, siūlote balsuoti prieš tokį sprendimą, dabar paprašė žodžio ponia Grostet ir norės kalbėti už tokį pasiūlymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vasario 21 dieną ITRE komitetas didelę balsų daugumą patvirtino mano pranešimą, taip pat ir darybinius įgaliojimus. Todėl aš prašyčiau, kad šiandien būtų patvirtintas ir paremtas šis e, sprendimas tarp institucinėme kontekste. Nes mes siekiame sustiprinti mūsų gynybos pramonę, padaryti ją konkurencingesnę ir siekti, kad joje būtų daugiau inovuojama. Mes norime, kad Europos pramonės ir technologijų pagrindas būtų tvirtas ir kad čia nebūtų dubliavimosi, kuris kainuoja brangiai. Taip pat mes manome, kad jau laikas siekiant užtiprinti aukštesnio lygio mūsų piliečių apsaugą E, bendradarbiauti šiame sektorėje Europos mastu veiksmingiau. Šis reglamentas įsigy... pradės galioti 19 metais, todėl tai turi būti atspindėta 19 metų biudžete. Aš e, norėčiau, kad jūs paremtumėte sprendimą pradėti tarp institucinės darybas. Išgirdome jūsų žodžius. Dabar vardinis balsavimas dėl sprendimo. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Komiteto pasiūlymas priimtas. Tai reiškia, kad prasidės dėrybos. Na, o dabar Pereiname prie Forense ir Bjork pranešimo. 14 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Norite patikrinti elektroniškai? Gerai, tuomet balsuojame elektroniškai dėl 14 punkto. Prašau. Baigėme balsuoti. Priimta didelė balsų dauguma. Toliau. AE konstatuojamosios dalies punktas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Taip pat teks patikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalies punktas AI. Originalus tekstas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Galime patikrinti elektroniškai, prašau. Baigėme balsuoti. aiškiai didelė balsų persvara yra patvirtinta. Dabar vardinis balsavimas dėl viso teksto. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Gerai, toliau pereiname prie Džiufrida pranešimo. Vardinis balsavimas dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Λήξη ψηφοφορίας. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir valina pranešimas. Pirmasis pakeitimas ketvirtajame punkte pateiktas 76 ir daugiau parlamento narių. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Tuomet vardinis balsavimas dėl viso teksto. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tuomet baigėme mūsų balsavimo raundą. Visiems dėkoju.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 Προχωρούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Gerbiami kolegos, pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Pradėsime nuo